iškimai dėl e, informatorių apsaugos. Tarybos e, vardu, naujosios pirmininkaujančios valstybės e, vardu, kalbės ponas Korčiok. Uh, Mr. Vice President of the Commission, honorable members of. Uh, Gerbiama komisijos vicepirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pirmininkė, uh, pirmiausia turiu pasakyti, kad pirmą kartą kalbu Europos parlamente mano šaliai, Slovakijai, pradėjus pirmą kartą pirmininkauti Europos Sąjungai. Tai buvo praeitą savaitę. Tarybos vardu noriu Jūs patikinti, kad esame pasiruošę labai glaudžiai bendratarpiauti su Europos parlamentu. E, turime labai aiškius e, prioritetus ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti apčiopiamų rezultatų, nes dabar, mano įsitikinimu, tai svarbiau nei bet kada iki šiol. Ačiū pirmininkė už galimybę aptarti šį klausimą, informatorių apsaugą. Iš tiesų, Buvo įvairių e, įvykių ir atvejų per pastarosius metus, e, kurie parodė, koks svarbus informatorių e, vaidmuo ir vyksta diskusija šio klausimu ir Europoje, ir pasaulio lygmenių. Visų pirma, siekima apsaugoti visuomenės interesus ir e, šioje srityje informatoriai e, vaidina labai svarbu vaidmenį, padeda išvengti tam tikrų grėsmių, todėl e, būtina užtikrinti jiems teisinę apsaugą. Jie turi turėti galimybę pranešti apie pavojingus reiškinius ir nesumokėti už tai savo darbo vietą, savo sveikatą arba netgi gyvybę. Dabar e, galioja kelios tarptautinės priemonės, pavyzdžiui, EBPO e, gairės, e, kuris buvo patvirtintos 2012 metais, be to yra 2014 metų Europos tarybos rekomendacija, pagal kurią valstybės narės raginamos sukurti informatorių apsaugos sistemą, grindžiama tam tikrais principais, kurie yra nustatyti tame Europos tarybos dokumente. Europos Sąjungos lygmenių taip pat Yra keli teisės aktai, kuriuose yra nuostatų dėl informatorių apsaugos. Pavyzdžiui, e, e, kai e, kalbama apie žurnalistų šaltinius, kai taip pat apie tai kalbėjome pernai, kai buvo nagrinėjimas teisės aktas dėl prekybos paslapčių. Informatorių vaidmuo labai svarbus, kai atskleidžiami įvairūs sukčiavimo atvejai, kai e, siekiama apsaugoti visuomenės interesus. E, tokių nuostatų taip pat yra keliose direktyvose ir reglamentuose finansinių paslaugų srityje. Tokių nuostatų, noriu pabrėžti, taip pat yra valstybėse narėse, ypač pagal mano anksčiau minėtą Europos tarybos rekomendaciją. Kalbant apie E, bendruosius horizontaliuosius teisės aktus Europos Sąjungoje. E, čia jau komisija turėtų apsvarstyti tokią galimybę ir e, priimu domin parlamento raginimą sukurti aiškę teisinę sistemą, pagal kurią būtų apsaugoti informatoriai ir tai turėtų būti padaryti iki šių metų birželio pabaigos. E, tikrai laukiu, e, ką e, šiuo klausimu pasakys komisijos vicepirmininkas. Taryba dar neaptarė šio klausimo kaip tokio, bet bendrai nuolat kalbasi apie vientisumo, sažiningumo politiką įvairiuose kontekstuose. Baigdamas pasakysiu, kad taryba pagal savo institucinius įgaliojimus yra pasiruošusi uh, nagrinėti e, komisijos iniciatyvas ir imtis būtinų priemonių šioje srityje. Taip pat e, e, Pabrėžiu, kad vakar komisija prieėmė labai svarbų komunikatą dėl tolesnių priemonių susijusių su skaidrumo užtikrinimu ir kova su mokesčių vengimu. Šiuose sritise taip pat būtina informatorių apsauga. Komisija taip pat vertina horizontaliųjų ir e, kitų veiksmų ES lygmenių apriepti e, ir atsižvelgia į subsidiarumo e, principą. Ačiū ponui Kočiok. Dabar komisijos vardu ponas Katainen. Ačiū už galimybę su jumis aptarti šį klausimą dėl informatorių apsaugos. Tai e, principinis e, klausimas. E, svarbu, kad informatoriai galėtų atlikti savo funkciją ir kad jiems būtų užtikrinama apsauga. nes e, jų vaidmuo labai svarbus, e, norint e, išvengti tam tikrų pažeidimų arba nusikaltimų. Komisija ėmėsi tam tikrų žingsnių, kad apsaugotų informatorius ES teisėkuros sektoriuje ir yra taip pat įvairių komisijos priemonių, kurios buvo įtrauktos į gairias patvirtintas 2012 m. gruodžio 6 d. Valstybės narės taip pat raginamos sukurti labai e, tvirtą ir veiksmingą informatorių apsaugos e, mechanizmą e, susijusi su pinigų plovimu ir kitomis rytimis. Finansinės institucijos yra nustačios procedūras, kaip darbuotojai arba panašias pareigas einantys asmenys kaip su jais elgiamasi pažeidus tas taisyklės. Panašus reikalavimai galioja ir teisės firmoms, ir audito kompanijoms, ir taip pat e, kitos ES e, teisės rytise, kaip kad piknaudžiavimas rinka. Kolektyvinės investicijos į perkeliamus vertiminius popierius ir priekybinės sutartis. Taip pat masinės, masiniai skandalai, Panamos dokumentai ir LuxLeaks dar kartą parodė, kad reikalinga ištirti tokius atvejus ir tokiais atvejais buvo atskleistos <clears throat> mokesčių vengimo situacijos ir komisija vakar paskelbė komunikatą, kur yra akcentuojama pasiekta pažanga ir kokiu prioritetiniu veiksmu reikia imtis kovoje su mokesčių vengimu, mokestiniu sukčiavimu ir neteisėta finansinė veikla. Taip pat skatinti tinkamą mokesčių valdyseną pasaulyje. Ypatingai komisija skatina mokslinis tyrimus ir geriausios praktikos mainus siekiant pagerinti apsaugą nacionalinių lygmenių ir taip pat įvertins tolimų veiksmų ES galimybės. Taip pat aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į viešasias konsultacijas, kurias pradėjo komisija dėl žiniasklaidos pluralizmo ir demokratijos. Artėjant antrajam metiniam susitikimui žmogaus teisų klausimais kuris įvyks lapkričio 17-18 dienomis. Tos konsultacijos vyks iki Liepos vidurio ir jų būdu bandoma yra įsiklausyti įvairių suinteresuotų pusių nuomonę. Taip pat e, dirbti su žurnalistais. Ir dabartinės diskusijos šiame parlamente irgi prisidės prie galimo Europinė, Europos atsako apsvarstymo ir nemažai jau buvo nuveikta ES lygmenio tose srityse, kur ES turi kompetencijos, siekiant sustiprinti informatorius apsaugą. Mes taip pat turime tinkamai įvertinti ir horizontalių veiksmų bei šakinių veiksmų galimybės, visapusiškai gerbent subsidarumo principą. Aš mielai išklausysiu jūsų nuomonę šiandieną, na ir komisija yra pasirengusi sureaguoti jūsų nuomonės. Dėkoju ponui Katainenui. Dabar frakcijų vardu pasakys kolegos EPP vardu. Pone Pitera, dvi minutės. Dziękuję, panie przewodniczący. Konven... Ačiū, ponė pirmininkė. Junktinių tautų konvencija nukreipta prieš korupciją, kurią ratifikavo visos ES valstybės narės. Ten yra 33 straipsnis, kur kalbama apie informaciją pateikusio asmens apsaugą. Ten reikalavimo, kad valstybės narės sukurtų teisinės sistemas ir užtikrintų informaciją pateikiančio asmens, informacijos apie korupciją pateikiančio asmens apsaugą. Taip pat yra ir Europos tarybos atitinkamas dokumentas, kur kalba eina irgi apie saugiklius numatytus darbuotojams, pagal e, kurį e, irgi įpareigojami darbdaviai apsaugoti informatorius. Taip pat akcentuojama, kad e, tie žmonės pateikia informaciją geros valios pagrindų. Taip pat, taigi tie žmonės turi būti apsaugomi dėl to, kad jie žino institucijos vidaus darbą ir gali pirmieji greitai sureaguoti institucijos problemas ir uh, Taip pat e, dėl to gali atsirasti atitinkamų padarinių. Reikalinga peržiūrėti nesklandumus ir apsauga ir garantijos turi būti taikomos visoje ES, bet tik tuo met, jeigu informavimo veikla vyksta geros valios pagrindu ir viešo intereso labui. 11 metų Liepos mėnesį ES žmogaus teisų teismas priemė sprendimą dėl to, kad teismai ir valstybės narės turi užtikrinti informatorių apsaugą tik tuo met, kai jų atskleista informacija yra aiškiai susijusi su viešuoju interesu. 12 metų lakryčio mėnesį tas pats žmogaus teisų teismas teigia, kad vyriausybės neturėtų riboti ar mažinti žurnalistų informatorių galimybės atskleisti neteisėtą ar žalingą veiklą, jeigu tokia informacija yra perdodama geros valios būdu ir tarnaujant viešam interesui. Dėl to gera apsaugos sistema, sąžininga apsaugos sistema yra būtina, jeigu mes norime užkirsti kelią korupcijai visuomenės gyvenime. Dėkoju. Gracias, senora... Ačiū, ponė Regner. Dankeschön, Herr Vorsitz. Ačiū, gerbamas pirmininkė gerbiamas komisijos narika Tainenai. Aš nenorėčiau uh, šnekėti apie tai, kas netaip svarbu, noriu kalbėti apie tai, kas svarbiausia. Mums reikia horizontalios e, linijos, e, pagal, direktyvos, pagal kurią būtų e, informatoriai saugomi, visi informatoriai, ne tik tam tikrose serijose, tai yra labai, sektoriuose, tai yra labai svarbus klausimas. Jeigu komisija yra pasiruošusi eiti toliau, yra įmanoma tai pasiekti. Dabar jau girdėjome, ką sakė tarybos atstovai ir mes tikrai galime kai ką nuveikti ir privalome imtis veiksmų. Šis, šie debatai prasidėjo labai tinkamu metu ir mes socialdemokratai sakom labai svarbu, kad šiandien apie tai kalbame. E, Pavyzdžiui, prisimenant praeitos savaitės e, teismo sprendimus e, tam tikriems asmenims. E, šitie sprendimai rodo, kad užtinkama elgesi negalima teisti. Dabar šis asmuo, ką, tas asmuo yra nuteistas už tai, už ką jis buvo apdovanotas. Ši sistema yra labai klaidinga, negalima jos tokios palikti, reikia ją taisyti. Todėl mums reikia horizontalios direktyvos, o ne tik tai tam tikriams e, sektoriams taikomos direktyvos. Mes Europos parlamente e, tikrai turime ką nuveikti. Šiandien E, kalbame ir apie e, Panamos dokumentus ir Wikileaks. Būtent reikia to bendradarbiavimo tam, kad mes apsaugotumėm informatorius, kurie mm, atskleidžia informaciją naudingą visuomenės interesui ir Europos parlamentas tikrai pa, e, parems tokią iniciatyvą. Ačiū, ponia Makovei. Mulțumesc. Vrem uh, cu... Ačiū, pirmininkė. Mes būtinai norime žinoti, kas vyksta Europinės ir nacionalinės ne, institucijose. Gal ten vyksta neteisėtų dalykų. Tam reikia drąsių žmonių, kurie tai atskleistų. Sažininkų, orių žmonių, kurie dirba tose institucijose ir atskleidžia pažeidimus. Jų negalima vadinti informatoriais, tai panašu į išdaviką. Ne, jie gina viešai inter, interesą, kad nevyktų vagystės, korupcija ir taip toliau. O tai vyksta europinėse, nacionalinėse, taip pat ir privačiose institucijose. Tuos žmonės turime apginti. Kol kas tinkamos tvarkos nėra. Mes turime apsaugoti jų vardus ir pavardės visam laikui, kad jie neprarastų savo darbo. Aš esu Europos parlamento narė ir pasitelkiu tokius žmonės, kurie nuolat man pateikia informacijos ir dokumentų apie neteisėtus veiksmus tokiose institucijose. Juos reikia apsaugoti. Pone Pagasa Urtunduo, ačiū pirmininkė, kai girdžiu apie direktyvas, reglamentus ir visą kitą šioje srityje. E, man atrodo, kad čia kaip, kaip Alisa stebuklų šalyje, kuri vaikosi uh, e, rausva triušį ir niekaip ne, nepasiga, nepagauna, nes informatoriai visą laiką eina ir nusikaltėliai visą laiką eina e, vienu žingsniu uh, toliau negu mes. Mes esame uh, E, pasirašė susitarimą su vyriausiamis šalimis, bet pavyzdžiui, Panama nepasirašė to susitarimo. Ir Fonsekos biure e, padarytus nusikaltimus mes sužinojame per informatorius. E, bet dažniausiai informatoriai labai stipriai nukenčia, kai atskleidžia informaciją. Todėl savo frakcijos vardu prašau komisijos e, pasiūlyti teisės akto pasiūlymą, patikti teisės akto pasiūlymą, kuris apsaugotų informatorius. Ir tai turėtų būti horizontalus e, dokumentas nes kitaip mes nevykdysime savo pareigos. Jau žinome, ką turime daryti. Mano frakcija mano, kad informatoriai labai svarbiai prisideda prie e, visuomenės interesų ir demokratijos apsaugos. Vikiliks ir Panamos dokumentai rodo, kad nepaisant mūsų pastangų, e, vis tiek neturime tinkamos teisinės bazės apsisaugoti patys ir apsaugoti informatorių. Nepaisant to, kad informacija buvo labai svarbi visuomenės e, interesui, bet tas asmo buvo nuteistas e, e lesės atėmimui ir baudai. Manau, kad e, tokie baudimai yra pats baisiausias dalykas, kokį galime priimti. Ir todėl mums reikia horizontalios direktyvos, pagal kurią juos būtų galima apsaugoti. Ačiū, ponas Demasi. Mūsų frakcija Duanda Tur buvo e, nuteistas už tai, kad atskleidė informaciją. Buvo e, gauta, inform, gauta negi oficialių e, Luksemburgo dokumentų. E, Daugiau nei milijardas eurų per metus yra prarandama dėl, e, dėl mokesčių vengimo ir nuolatinio suk, mokestinio sukčiavimo, nukenčia ir, ir e, švietimo sistema, ir sveikatos apsaugos sistema. Ir Antoine Reltur e, atskleidė informaciją apie tokius nusikaltimus. Ir mano nuomonė, tokie asmenys, kurie praneša apie tokius nusikaltimus, neturi būti teisiami, turi būti teisiami nusikalteliai. Kartu su kolegas Venkygol. E, e, noriu prisiminti, kad Antuanas buvo e, apdovanotas Europos apdovanojimu. E, didvyriams reikia nepaplekšnoti per petį, jiems reikia apsaugoti E, Junker, panas Junkeris sako, kad reikia Europos lygmenių saugoti informatorius, bet nieko nėra daroma. Mes socialdemokratų ir liberalų prašėme nepriimti e, direktyvos dėl e, verslo paslapčių, kol nėra reglamentuota informatorių apsauga. Deja, mums e, nepavyko šito išsireikalauti ir todėl šis teismo sprendimas mūsų nenustebino. E, e, Pagal ES veikimo sutarties 325 straipsnį mes turime imtis veiksmų, nes kitaip e, neįvykdysime savo e, pareigos ir e, neapsaugosime informatorių. Ačiū, ponas Duran. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisarui Katainenui už tai, kad jisai akcentavo, kad labai svarbu yra apsaugoti informatorius. Aš manau, kad dabar atėjo laikas nuo žodžių pereiti prie veiksmų. Gyvename tame, tokiame pasaulyje, kur tie žmonės, kurie atskleidžia informaciją apie sukčiavimą, yra nuteisiami teismuose. Tie asmenys, kurie sukčiauja ir kurie yra pasmerkti, jiems viskas sekasi sėkmi gerai. Taigi dėl to žurnalistai, kurie informuoja piliečius, yra atsipalaidavę. Bet tie piliečiai, kurie informuoja žurnalistus, jie dėja yra nuteisiami. Tai kas gali suprasti tai, kad žiniasklaidos spaudos laisvė, kuri yra labai svarbi teisė į laisvą informaciją, neleidžia pasirūpinti tokių žmonių, kurie gina bendrą interesą apsaugą. Kodėl informatoriai turi būti apsaugoti? Paprasčiausiai dėl to, kad jie yra bendro intereso sergėtojai, tai yra tie veikėjai, sergėtojai, kurie užtikrina demokratiją, atvirą ir skaidrę demokratiją. Ar tai būtų, ar kalbaitų apie aplinkosaugą, apie visuomenės veikatą, mokesčius ar korupciją, mums reikia tos informacijos, mums reikia apsaugoti tuos žmonės, kad jie galėtų nebijoti atskleisti tos informacijos ir nebijotų patekti į kalėjimą. Taigi komisija privalo gerbti tai, ko reikalauja iš jos parlamentas ir kad labai, labai greitai komisija turi parengti tekstą, komisija turi imtis iniciatyvos. Nes mes reikalaujame žaliųjų frakcijos vardu parengti tokį horizontalų į europinį tekstą, kad būtų apsaugoti informatoriai Europoje. Dėkoju. Senora Ferrara. Pone Ferrara. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Vis daugėja e, korupcijos atveju. Taip pat ir e, vengimo įvairiausių mokesčių atveju. Tai nelegalūs įvairių organizacijų veiksmai finansų mokesčių srityje, dėl to kenčia vartotojai, Tokių pavyzdžių yra daugybė ir jie tarsi daugiametės pikdžiolės kenkia mūsų visuomenėms. Tokius atvejus sunku atskleisti, todėl mes turime pasitelkti piliečius, o piliečiams reikia paskatų, kad jie nebijotų atskleisti pažeidimus ir nusikaltimus bet kurioje pramonės rytėje, bet kurioje institucijose. Institucijoje. Mums reikia bendrų teisės aktų, kurie apsaugotų informatorius. Ačiū. Panašu, kad nėra pono Precelio. Kągi, tada sutikiu žodį poniai Legrip. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau pasakyti, kaip pranešėjo, kuri buvo atsakinga už direktyvą susijusią su profesinėmis žiniomis. Ir aš norėčiau priminti, kad ši direktyva buvo priimta didelė balsų dauguma čia, praeitų metų balandžio 14 dieną ir buvo paskelbta ES oficialiame leidinyje, e, konkrečiai birželio 15 dieną. Ir pirmąjį kartą ES institucijos, Europos parlamentas, kuris tikrai buvo lyderis šioje srityje, pirmasis pateikė pasiūlymą, yra oficialiai pripažįstama, kad reikalingas teisėkuros tekstas, kad būtina užtikrinti apsaugą tiems, kurie kartais, rizikuodami savo profesinio gyvenimo, socialinio, šeimos gyvenimo, asmeninio gyvenimo, pasirenka galimybę atskleisti informacijos apie neteisėtą veiklą ar panašiai, būtent mes tuose ES įstatymuose ir minime klaidos, e, neteisėta veikla, neteisėti veiksmai ir mes būtent e, tai, tuos terminus ir įtvirtiname tekste. Informatoriai mano šalyje, Prancūzijoje ir, nesen, ir atskleidė informacijos netes, ne, neseniai LuxLeaks informacija buvo atskleista taip pat Panamos dokumentų skandalas kilo. Taigi mes matome, kad kasdien labai didelį darbą atlieka tie žmonės ir atskleidžia tokią praktiką, kur yra sukčiaujama, vagiama ir yra pažydinėjami mūsų teisės aktai, mūsų normos, mūsų tam tikri pagrindiniai principai. Prieš kelias dienas Luksemburgo teisėjas priemė sprendimą, pagal kurį buvo nuteisti du informatoriai, kurie paskleidė informaciją apie LuxLeaks. Taigi mes turime pareikalauti Luksemburgo atitinkamų institucijų pateikti daugiau informacijos ir nes tie teisės aktai europiniai, kurie galioja visiems, yra perkelti Luksemburgo tai įstatymus. Taigi tai yra tarp valstybinis skandalas ir mes turime užtikrinti informatorių apsaugą visoje ES, turime taikyti bendrąjį požiūrį ir čia ES institucijose turime parengti tą sistemą ir ją įdėkti. Ačiū, ponas Koferati. Grazie, prezidentė. Signor komisario, come ha sentito, le chiedo. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nariai, mes norėtume horizontalios direktyvos, kuri šios drąsius žmonės apgintų. Jie atlieka savo profesinės pareigas ir atlieka jas sąžiningai. Jie turi pilietinę sąmonę ir juos kiek galima labiau reikia apsaugoti be informatorių. Europos institucijos net nesugebėtų šių klausimų dabar taip intensyviai aptarinėti. Tai įvairiausi klausimai - skaidrumas, fiskalinė reforma, apmokestinimas - visi šie klausimai iškilo į paviršių vien dėka informatorių. Taip ir Panamos dokumentai, tarptautinių korporacijų problemos. Informatoriai mums pateikia informacijos apie institucijų patikimumą. Jeigu tokie asmenys pateikia informacijos, o institucijos nėra nubaudžiamos arba nusikaltę asmenys nėra nubaudžiami, nukenčia ES patikimumas. Turi veikti veiksminga tokių informatorių apsaugos sistema Jeigu jie išdrįsta pranešti mums apie institucijų reikalus, turi veikti apsaugos sistema. Ponas Džambaski. Gerbiami kolegos, gerbiamas komisijos nary. Parengtame teisės akte mes numatėme kad korporacijos gali nepateikti informacijos, kuri būtų kenksminga joms. Mes turime nustatyti kriterijus, pagal kuriuos informacijos šaltiniai būtų saugomi, kad nekiltų chaosas, kad įsivyrautų teisinis aiškumas. Taip pat turi būti numatyti apsaugos kriterijai, taikomi viešajam saugumui e, ir baudžiamajam persekiojimui. Tokie informatoriai, tokie iniciatoriai neturėtų tapti, neturėtų būti traktuojami kaip nusikalteliai. Bus įdomu matyti, kaip toliau bus svarstamas šis klausimas. Panas Urban, Panas Urban ačiū. Panamos dokumentai vėl para, parodė, kokie svarbus yra informatoriai tam, kad mes sužinotumėm apie korupcijos, mokesčių vengimo, mokesčių sukčiavimo atvejus. Jų dėka kom, parlamente buvo sukurtas e, komitetas e, tirti Panamos dokumentų situacijos ir aš dalyvauju jo darbe. Bet atrodo, kad Europos institucijoms svarbu ne tai, kokio masto yra šitas įvykis, bet būtent kalbėti apie vardus metus. Todėl buvo patvirtinta e, verslo e, paslapties direktyva, pagal kurią informatoriai visiškai netenka apsaugos. Yra tiesiog absurdas, kad informatoriai buvo nuteisti, kai kaltieji net visiškai nieko nenukentėjo. E, jeigu mes elgsime šitaip, mes pa, paminsime teisę į informaciją. Dėl šios mūsų teisės jie rizikuoja savo gyvybę. Mūsų pareiga yra juos saugoti. Ačiū. Pone Reda. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariai. Dėl tokių žmonių kaip Antoine Deltour ir kitų anoniminių pranašėjų apie Panamos dokumentus gali vykti šios diskusijos. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas vieningai pareikalaus tokių žmonių apsaugos. Tokie pranešėjai, informatoriai atskleidė mokesčių vengimo atveju. Jie ne vieninteliai, kuriems reikia apsaugos. Čia turime kalbėti ne tik apie sukčiavimą ir mokesčių vengimą, reikia kalbėti plačiau - teisės viešpatavimas. Yra ta tema, apie kurią kalbame. Tai ir aplinkosaugos transporto, vidaus rinkos ir kitos rytys. Mūsų demokratijos kokybė nuo to priklauso. Tie, kurie išdrįsta atskleisti informaciją visuomenės labui. Komisija turi pasitikėti tokiais žmonėmis ir juos saugoti. Dabar puikiai proga tai pasielgti, pateikti horizontalų teisės aktą. Parlamentas to reikalauja ilgus mėnesius. Taryba pasiruošusi svarstyti tą teisės aktą dabar kamoliukas yra komisijos aikštelės pusėje. Stebėsinos nepakanka. Mums reikia įsipareigoti Europinio teisės akto. Ar komisija įsipareigos įtraukti kitų metų darbų programą, įtraukti tokį horizontalų teisės aktą dėl informatorių apsaugos? Sì, grazie Presidente. Ačiū, ponas Valį. Dėkoju, pirmininkė. Tai, kas įvyko praeitą savaitę, realiai tikrai mane labai nustebino, nes du asmenys, kurie parodė intelektinio sažiningumo ir pasmerkė tokį, tokią skandalingą veiklą ir apie tai informavo, kaip LuxLeaks, jie buvo nuteisti vienerių metų įkalinimo bausmiai, vienas kitas devinių mėnesių įkalinimo bausmiai. Taigi Europos komisijos pirmininkas 20 metų taikstėsi ir puoselė tokią praktiką savo šalyje. Taigi, kur yra teisingumas ir kaip ES piliečiai gali dabar pasikliauti tuo teisingumu, jeigu institucijos tyli nieko nedaro, net nepriima reglamento, kad padėtų informatoriams, kurie užtikrina žmonijos pažangą. Ir vietoj to, kad paremtumėme tokią praktiką, vietoj to yra remiama tokia praktika, kurią puoselėja pats Junkeris ir kurią puoselėja 20 metų. Deltūr ir Halė turėtų būti laikomi didvyriais ir jie neturi būti teisiami. Mes privalome jais pasirūpinti, kad žmonės suprastų, kad gali pasikliauti mumis. Nu Ačiū, Regis, pono Mairio nėra salėje. Suteikiu žodį poniai Ulfskov. Tak, herr Tolman. Eh, jag vill tacka kommissionen och ordföranden. Čia, ponia pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisijai ir pirmininkaujančiai valstybei dėl to, kad buvo taip skubiai sureaguota ir socialdemokratų frakcijos vardu. Mes tikrai galime didžiuotis tuo, nes eh, jeigu nutildysime tuos asmenis, kurie turi pilietinės drąsos atskleisti sukčiavimo ir vagystės atvejus, jie dabar yra nubausti, vietoj to jie turi būti apdovanojami, nes jie bando apginti įstatymus. Ir tas pranešimas, dėl kurio balsavome šiandieną, ten yra teigiama, kad komisija privalo pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kur būtų užtikrinama informatorių apsauga, ar tai būtų viešajame ar privačiajame sektoriuose. Tai tą reikia padaryti kuo galima skubiau ir tas komisijos pasiūlymas tuomet būtų galimybė pasiekti konkrečių rezultatų, nes dabar situacija tikrai nėra primtina ir mes turime re reaguoti greitai ir radikaliai. Giegold. Ačiū, panas Giegold. Pone Katainė, naikreipiuosi tiesiai į Jūs. Mes esam pažįstami, nes dirbome e, mok, pinigų notariniai sąjungoje ir mes ne pirmą kalb, kartą kalbame apie tai, kad informatoriams reikia apsaugos Europos lygių. Nesvarbu, kokiai politiniai šeimai mes priklausome, visi norime, kad komisija pasiūlytų horizontalios direktyvos uh, E, projektą. Taip pat ir tarybos atstovai pasiuntė aišku signalą. Norėčiau jūsų paklausti, kada parodysite, kad ES gali imtis veiksmų, kada jūs e, parodysite, kad Junkeris laikosi pažadų. Mes penkis kartus prašėme ir klausėme, kada gausime pasiūlymą. Tai, ką išgirdome iš jūsų, to negana kada, ponas Katainenai, mes gausime pasiūlymą, teisės akto pasiūlymą ir kada e, išpildys tą pažadą, kurio laukia piliečiai ir kurį mums esate skolingas. Ačiū, ponė Rozier. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Swiss Leaks, Lux Leaks, Panamos dokumentai Ar dar reikia tęsti tą sąrašą, kad galiausiai suprastumėme, jog reikia apsaugoti informatorius? Būtina juos apsaugoti, nes jie yra labai pažeidžiami. Praeitą savaitę Antoine Deltour ir Rafael Hale buvo nuteisti Luksemburgo teismo, kai jie atskleidė patį didžiausią mokesčių vengimo skandalą per šį dešimtmetį. Ir šiandieną mes balsavome dėl takse 2 komiteto išvadų, kurigi kalbama apie LuxLeaks skandalą. Ir to dokumento nebūtume parengę be tų dviejų asmenų. Taigi mes turime ES piliečiams parodyti, kad sugebėme sureaguoti jų labui, tų, kurie gina bendrą interesą ir taip pat turime apsaugoti savo vertybės, apsaugoti žodžio laisvę ir demokratiją. Šis parlamentas socialdemokratų frakcijos vardu surengė diskusijas apie informatorių apsaugą ir šis parlamentas nekarta prašė, kad būtų užtikrinama informatorių apsauga. Kodėl? Todėl, kad dabartinė apsauga nėra pakankama, ji yra šakinė ir panašiai, taigi mums reikalingas horizontalus tekstas. Komisija pateikė teisinius regumentus, tačiau mūsų manimų jie nėra aktualūs, mums reikalinga bazė, kad galėtumėme užtikrinti jų apsaugą, reaguoti ir tai turi būti daugia, šal, daugia šakis ir horizontalus dokumentas. Ir aš, ponia komisijos nariai, norėčiau uh, pasakyti, kad status quo mūsų netenkina, mums reikalinga politinė valia. Ir tą valią turi parodyti Europos komisija. Dėkoju. Ačiū, panas Džiavor. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Ponas Katainenas kalbėjo apie reglamentavimą atitinkamais sektoriais. Jis kalbėjo apie priemonės, kurių imasi valstybės narės. Prieš savaitę dalyvavau e, Antoine Deltour e, teisme ir teismo sprendimas yra aiškus įrodymas, kad tai, ką jūs šiandien kalbėjote, yra nepakankama apsauga informatoriams nėra pakankamai e, priemonių direktyvos, kurios dabar galioja, yra nepa, e, nepakankamos, kad efektyviai saugotumėm informatorius. Mums reikia naujo reglamentavimo, laiko mes neturime. Teismo sprendimas, kuris buvo priimtas Luksemburgė, tiesiog mūsų nuvilia ir mes nebegalime tikėtis, kad informatoriai atskleis informaciją, kurios taip reikia Europos piliečiams. Mums reikia apsaugoti šios žmonės ir reikia imti skubių žingsnių, kad tai pasiektumėm. Ačiū, ponas Kofodu. Thank you, chairman. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, tarybos atstovai. Vos prieš kelias valandas šis parlamentas balsavo didžiulę daugumą už e, lemiamus žingsnius, kad būtų apsaugoti informatoriai, tokie kaip Piran ir Deltur. Komisijoje ir taryboje neturi likti nei menkiausios abejonės, kad šis parlamentas gins informatorius. Nebejokite dėl to, ko mes reikalavome iš komisijos ir tarybos. Aš noriu pabrėžti, kad mes neketiname kištis į valstybių narių kompetenciją, ne to reikalaujame. Tačiau neturi likti nemenkiausios abejonės, kad ir taip Europa dabar ko ne žlunga. Ir negalime nuvilti informatorių, kurie išdrįsta kalbėti. Ponas komisijos nary, mums reikia skaidraus, aiškaus ir tvirto europinio pagrindo, kaip apginti informatorius. Reikia, kad valstybės narės turėtų minimalius standartus, kaip elgtis, kai iškyla tokie skandalai kaip Viki lygs ir Liuks lygs ir kad užkirstume jiems kelią. Informatorių yra nemažai, tačiau dabar jie baiminasi, kad bus persekiojami po bylos Liuksemburgė. Mes turime užtikrinti, kad valdžios institucijos susikoncentruotų į tikrųjų nusikaltelių persekiojimą, o ne į informatorių, į nusikaltelių, kurie vengia mokesčių, kurie sukčiauja. Dar kartą jūs raginu, pasiūlykite konkretų, aišku teisinį pagrindą visoje Europos Sąjungoje, nes tai yra tai, ko mums dabar reikia. Ačiū, ponas Kester. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Informat, teismo sprendimas e, dėl informatorių yra baisus smūgis Europos Sąjungai. Tai negali pasikartoti. Negali būti, kad Europos Sąjungos lygmenių e, negalima nieko imtis tam, kad būtų kovojama su mokesčių vengimu. Mes likti ir norime su tuo kovoti, bet tuo pačiu ES yra nuteisiami informatoriai, kurie prisideda prie šios kovos. Taigi būtent jų dėka ES sužino, visuomenė sužino apie tokius nusikaltimus. Jie prisideda prie šios kovos. Todėl Europoje reikia kuo greičiau priimti horizontalius teisės aktus, kad būtų galima apsaugoti informatorius buvo stengiamasi slėptis už teisinių argumentų. Negalime leisti, kad šitą situaciją tęstusi gerbiamas e, komisijos nary. E, reikalauju, kad jūs pagaliau imtumėtės, aktyviai imtumėtės veiksmų. Ačiū, ponė Alaja Sender. Ačiū pirmininkė. Trans, oro paslau, oro transporto srityje, kurioje aš dirbau, iš tiesų e, Iš tiesų yra imamasi daug e, veiksmų ir mes tai vadiname būtent saugumo, e, saugumo kultūra, yra imamasi įvairiausių priemonių dėl saugumo. Būtent ir čia reikia tokios pačios strategijos. Horizontalių lygmenių turi būti apsaugoti informatoriai, e, net ir pra, psichologinė, gal net ekonominė prasme. Ne tik tai tie asmenys, kurie buvo e, įvardinti, bet ir kiti asmenys, kurie liko nežinomi nežinom, nežinomi, pavyzdžiui, mano šalyje, Anagarydo ir kiti, jie irgi nukentėjo, jie neteko darbo, galbūt netgi gyvybės, nes tikėjo visuomenės interesu ir pranešė apie nusikaltimus. Tikrai e, norėčiau paminėti tą, kas pona Moises Vernecho, kuris mane išmokė šitos pamokos. Jis tapo auka, nes pranešė apie korupciją ir įvairiausius nusikaltimus Europos institucijose. Galiausiai generalinis sekretorius e, Wesley atsistatydino, bet Moisės, tas asmo, kurį, kurį noriu pagerbti, visgi labai stipriai nukentėjo. Teisingumo teismas ir pažino, kad jis teisus, bet jis visgi nu, nukentėjo, taigi reikia mūsų horizontalios direktyvos ne tik tai stambiems atvejams, bet ir smulkiems atvejams. Ačiū dabar spontaniškų pasisakymų metas, ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė informatoriai neturi reikiamos teisinės apsaugos Europoje. Atskleista informacija pasirodė esanti tikrai labai naudinga LuxLeaks ir kiti skandalai, kitos atskleistos, kiti, kita atskleista informacija, taip pat organizacijų pavadinimai, apie organizacijų, apie kurias sužinojo visuomenė, Panamos dokumentai, Visa ta informacija mums buvo labai svarbi, bandant suprasti, kas vyksta ir kiek, kokiu mastu yra vengiama mokėti mokesčių, mokesčius. Pone Katainenai, ši informacija buvo nebuvo tinkamai panaudota, nes problema yra ta, kad Europos institucijos ir agentūros per lietai reaguoja į tokias situacijas ir tie žingsniai, kurių ėmėsi komisija po to, kai buvo atskleista tokios informacijos, tik tai įrodė, kad sistema yra labai lieta. Ir absoliučiai būtina suprasti, kad visuomenės labui tie informatoriai dirba ir jie turi būti apsaugoti. Tai yra visų europiečių labui reikalinga tinkama teisinė apsauga jiems. Ačiū, ponas Jakovič. Pone pirmininkė, visi kalba apie svarbius dalykus - Panamos dokumentus, LuxLeaks ir panašiai. Tai yra labai gerai žinomos temos visame pasaulyje. Aš irgi norėčiau apie tai, aišku, pakalbėti, bet taip pat norėčiau paminėti ir tūkstančius informatorių, kurie bando, nori mums padėti kovoti su korupcija, kovoti su viskuo, kas vyksta ir kokia neteisėta veikla užsima įmonės institucijos. Taigi reikalingi bent jau minimalūs standartai, nes ES matome tarp valstybinės korupcijos sukčiavimo atveju reikalinga tarp valstybinė tokių informatorių apsauga žmonių, kurie atskleidžia tą informaciją. Vienas pavyzdys iš Kroatijos buvo vienas informatorius, informatorė moteris, kuri dirbo nacionalinėje valstybinėje naftos įmonėje ir atskleidė neigiamų dalykų apie įmonę ir susidūrė su rimtomis problemomis. Prieš šešias savaitės viena moteris atskleidė informacijos apie tai, kas vyksta su mėsa, kuri netitinka hygienos standartų ir, ir jai irgi teko susidurti su rimtomis problemomis. Ačiū. Panas Epitidėjos. Ačiū, pirmininkė. Korupcija yra iš esmės susijusi su žmogiškąją prigimt, prigimtimi. Deja, korupcija egzistuoja visais valdžios lygmenimis. Ir valdytojai, organizacijose, agentūrose, tarptautinėse korporacijose e, to matome ir e, visi puikiai suprantame, kad korupcija egzistuoja ir kad ji kenkia valstybei ir nedaug žmonių suranda narsos ir atskleidžia apie tokią neteisėtą veiklą. Dėl to tokie informatoriai ir tampa keršto objektais ir tie asmenys, uh, ne tik yra drąsūs, narsus ir elgesi etiškai, bet jie yra ir viešo intereso sergėtojai. Dėl tos konkrečios priežasties mes privalome juos apsaugoti. ES turi turėti apsaugos sistemą tokiems asmenims, kurie atskleidžia korupcijos atvejus, nes priešingų atveju kyla klausimas, kodėl ES lyderiai neranda narsos kovoti su korupcija. Ačiū, panas Katainen. Dėkoju už diskusijos. Man atrodo, visi esame toje pačioje barikadų pusėje. Informatorių apsauga ir informatorių veikla turėtų būti visiškai įprastinė teisinėje aplinkoje. Deja, realybėje ne visada taip yra, todėl mums ir reikia šito teisinio pagrindo, kad galėtume informatorius apsaugoti. Tai būtina padaryti visuomenės labui. Aš apgailestauju, bet uh, tikslios datos dabar jums nepasakysiu. Mes uh, turime įvertinti pasiūlymus, turime įvertinti teisinius aspektus, galbūt tai atrodo nuobodu, tačiau juk tai teisinis reikalas, nes informatorių apsauga yra teisinis klausimas. Reikia išsiaiškinti, kas priklauso ES, o kas valstybių narių kompetencijai. Aš visiškai suprantu Europos parlamento pageidavimą, kad teisinis pagrindas būtų visa europinis, nes Tai visiškai suprantama dėl teisės viešpatavimo, dėl demokratijos reikalavimų. Bet vis dėlto matome dar erdvės patobulinimui. Komisija ieško sutartyse teisinio pagrindo, kad tas teisės aktas galėtų tapti horizontaliu. Kol kas dar ieškome, nesame tikri. Norėtume, kad tas teisinis pagrindas apimtų ir prekybos paslaptis, ir prekybą akcijomis, ir pinigų plovimą, ir sukčiavimą. Nėra taip, kad automatiškai ES turi kompetenciją visose šitos, šitose srityse. O dabar noriu padėkoti Jums už Jūsų mintis pageidavimus ir karštą politinę valią, mes kartu turime rasti teisingą kelią. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tarybos vardu žodis ponui Korčiok. Ačiū pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti už šią diskusiją. Akivaizdu pasidarė, kad informatoriams reikia apsaugos. Reikia ypač dabar, kai išaiškėjo jūsų minėtos bylos. Ponas Katainen teisingai pastebėjo, kad komisija aiškinasi, koks turėtų būti teisinis pagrindas, tinkamas pagrindas horizontaliam teisės aktui. Aš pakartosiu tai, ką sakiau savo įžanginėje kalboje vos tik e, komisija pagal savo iniciatyvą padarys išvadą, kad yra teisinis pagrindas tokiam pasiūlymui, tai taryba tą pasiūlymą įprastinę tvarką svarstys. O šiandienis diskusijos šiame kontekste labai svarbios. Ačiū diskusijos.